Graikijos kompetitingos institucijos pateikė prašymą panaikinti kolegos Spiros Danelis teisinę neliečiamybę pagal darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio antrąją dalį. Šis prašymas perduotas parlamento teisės reikalų komitetui. Gruodžio 17 dienos posėdėje teisės reikalų komitetas pagal darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnį patikrino naujų parlamento narių galiojimus ir juos patvirtino buvo patikrinti Justinos Vitkauskaitės įgaliojimai nuo lapčio 21 dienos ir ponios Monikos Panajotovos nuo